Uh, e, ponios ir ponai, kolegos, norėčiau atsiprašyti jūsų visų ir pirmiausia noriu mm, atsiprašyti, kad mes su ponia Biankovska abu pavėlavome, bet mes buvome spaudos konferencijoje pastato apačioje. O aišku, po spaudos konferencijos žurnalistai poniai Bienkovskai turėjo klausimų, ir aš turėjau atsakyti į klausimus, taigi mums teko maždaug septynias minutės praleisti su žurnalistais. Mes kalbėjom apie reindustrializacijos klausimą ir aišku, pokalbiai su žurnalistais mums yra svarbus, svarbus ir mūsų komitetui. Taigi dar kartą atsiprašau ir jūsų, ponė Benkovska, ir visų kolegų. Pradėkime posėdį. Turime posėdžio darbo tvarkę. Ar norėtumėt ką nors keisti šioje darbo tvarkėje? Jei norite kokių rimtų pakeitimų pasiūlyti, tai nedvėjodami kelkite ranką. Matau, kad niekas tokių pasiūlymų neturi, taigi darbo tvarkės nekeisime. Pirmininko pranešimų aš neturiu ir iškart galime pradėti svarstyti trečiąjį darbo tvarkės punktą. Europos pramonės darbo tvarkės rengimas ir įgyvendinimas, keitimasis nuomonėmis su ponė Elžbieta Benkovska, komisijos narė atsakinga už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVI. Aš susitikau su 15, e, kartu su 15 mūsų komiteto kolegų, su ponė Benkovska praėjusią savaitę mes kalbėjome apie gynybos pramonę. Tai yra labai svarbus klausimas Maždaug 20 parlamentarų iš Imko, iš Imko sėdė ir įtrė komitetų dalyvavo e, šiame sustikime ir didėja, didžiąją e, kolegų dalį e, sudarė įtrė komiteto nariai, nes tai yra ir mūsų komiteto kompetencija. Taigi labai džiaugiuosi, kad ponė Benkovska atvyko šiandien pas mus. Pone Benkovska yra išsiuntusi raštą ministram. Galbūt jūs pati apie tą e, raštą papasakosite, bet esmė yra ta, kad mes norime padėti, mm, prisidėti prie pramonės augimo ir turime baigti savo dialogą dėl telekomo ir bendros rinkos. Mūsų komiteto pagrindinė dėrybininkė yra Pila, Pilar de Castillo Vera, o aš atsakingas už visą trilogą ir tikiuosi, kad kitą pirmadienį tas trilogas prieis sėkmingą pabaigą, bus sėkmingai užbaigtas, o dabar teiksiu žodį poniai Benkovskai. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Aš e, pamaniau, kad norėčiau su jumis kuo greičiau susitikti, nes man yra labai svarbu paaiškinti jums laišką, kurį aš, aš nusinčiau tarybai 28 ministrams, kuriame paaiškinau mūsų naują požiūrį į pramonės konkurencingumą. Taip pat yra jums galimybė pateikti klausimų šią temą. Taip, tai yra labai preliminarus pirminis dokumentas, kalbant apie pramonės konkurencingumą, tačiau tai yra svarbu žingsnis ir tas požiūris yra ganėtinai naujas. Dėl to man buvo svarbu pasidalinti tuo su jumis. Taip pat aš pamaniau, kad būtų naudinga pateikti jums platesnį kontekstą, kodėl mums reikia naujo požiūrio, kalbant apie pramonės konkurencingumą, ką jis reiškia praktikoje ir kaip mes galime jį gyvendinti. Žinoma, Savaime suprantama, jog pramonė yra pačiame komisijos darbo tvarkės centre. Tai yra 35 milijonai darbo vietų. Tai generuoja daugiau ne pusė mūsų eksporto. Tai finansuoja 80 procentų privačių mokslinių tyrimų ir vystimuose. Ir tai yra svarus indėlis į e, produktivumo didėjimą. Tačiau tai neturėtų būti vien paveldas, tai turi būti mūsų ateitis. Reikia Mums reikia tikrai konkurencingos stipriaus Europos pramonės, mums reikia kurti darbo vietas dabar ir ateinančiais dešimtmečiais. Būtent todėl mes parengėme labai e, energingą, labai svarbę e, pramonės bazę kaip prioritetą šios e, naujai komisijai. Mes esame pasaulio lyderiai inžinierijos kosmoso, chemijos pramonės, farmacijos ir automobilių pramonės rytise. Mes turime verslo įmonės, kurios pirmauja inovacijų mokslinio tyrimų vystymo sistė. Trys ketvirčiai įmonių įvedė, įdėgė inovacijas pastaraisiais trejais metais, bet mes sustarėme su daug iššūkių ir jūs tai žinote geriau negu mes. Mes investavome, mes turime investicinę spragą 400 milijardų dolerių. Ekonominė krizė ypač gamybos sektorių paveikė dėl įvairių priežasčių. Apimtis sumažėjo 9,2 procentais nuo 2008 sausio iki 2014 sausio. Nuo 2000 iki 2014 užimtumas ir gamyba sumažėjo visose valstybės narėse išskyrus vieną. Viso Europoje tai sumažėjo 16 procentų, o Junktinėje karalystėje, Portugalijoje tai sumažėjo daugiau negu 30 procentų. Kaip matome, dabar mūsų ekonomika atsigauna kur kas lėčiau nei kitose pasaulio dalise nes ES gamybos produkcija 2014 buvo vis dar 9 procentais žemesnė nei pikas pasiektas 2008 metais. Tam tikrose svarbiausiose srityse mes atsiliekame nuo savo konkurentų. Pavyzdžiui, nepakankamai investuojame naujausias technologijas. ES įmonių investicijos į mokslinius tyrimus ir, ir vystimasi 80 procentų tai yra pramonės sektorė, tai sudaro tik 40 procentų to sumos, kurį investuojama JAV. Nauja apžvalga rodo, kad maždaug pusė ES gamybos įmonių nenaudoja pažangių gamybos technologijų, to nedarė praeitie ir neplanuoja panaudoti tų pažangių technologijų ateityje. Tai tikrai yra didžiulis iššūkis. Ir netgi ten, kur tradiciškai mes pirmavome, dabar susidurėme su didžiuliais konkurencijos iššūkiais. Europos Sąjunga dabar yra tik tai ketvirtas inovatyvus regionas pasaulyje, atsilieka nuo Pietų Korejos, JAV ir Japonijos. Pavyzdžiui, chemijos sektorė Europo praranda e, savo pranašumą lyginant su JAV dėl to, kad Amerikos įmonės eksploatuoja skaluntujas. Bet tai žymiai daugiau ne vien statistika. Mums trūksta lankstumo. Neseniai išgirdau Keletą žodžių pasakysiu apie savo nesenus susitikimus. Aš išgirdau daug pasakant ir nerimo keliantį pavyzdžių. Labai didžiulė tarptautinė įmonė, kuri dirba plačiai visame pasaulyje, pasakė, kad turi projektą, kuriam norėtų uh, pasamdyti 500 aukštos kvalifikacijos uh, inžinierių ir mokslininkų projektų, kuris vyks dviejus trijus metus. Žinoma, ta įmonė vykdo veik, veiklą vienoje didžioje ES valstybės narėje. Ji galėjo rasti tos įmonės aukštos kvalifikacijos toje valstybėje narėje ir dirbti būtent toje valstybėje narėje. Tačiau galiausiai ta tarptautinė įmonė nusprendė nerizikuoti ir tą įmonę ir jos veiklą vystyti už Europos ribų. Kodėl? Nes po dviejų, trijų metų ta įmonė, jai nebereikės visų tų 500 darbuotojų. Taigi 500 aukštos kokybės darbo vietų bent dviem, triems metams buvo prarasti Europos Sąjungoje. Kam tai naudinga Europoje? Mes turime spręsti tokius klausimus, turime išmintingai elgtis, ieškodami sprendimų nes tai yra susiję su mūsų ateitimi, mūsų požiūris turi būti grindžiamas praktika. Ar tai reiškia, kad mes turime užtrenkti duris užsienio konkurentams arba iškelti jiems papildomų reikalavimų? Aš bandau suprasti tokį požiūrį, bet nemanau, kad tai yra teisingas kelias. Tai tik tai sumažintų galimybės ir padidintų išlaidas, sąnaudas vartotojams ir įmonėms. Sprendimas yra patiems aktyviau dalyvauti. Mes turime užtikrinti tam tikrą palankę sistemą mūsų verslo įmonėms, kad jos galėtų adaptuotis ir aukti. Mums reikia atviro požiūrių. Pirmiausia, mums reikia sudaryti palankės sąlygas įmonėms integruotis į bendrą rinką ir dalyvauti pasaulinės vertės grandinėse. Pasaulinės vertės grandinės ir tinklai yra būtent tai, kaip šiuolaikinis pasaulis gyvena ir dirba. Pana, vargu ar yra bent vienas produktas šiandien, kurį gamina tik viena įmonė. Viena įmonė, viena gamikla, viena vieta, vieni moksliniai tyrimai, taip nėra, taip nebūna, kad vienas, gamin, vienas produktas gaminas nuo pradžios iki pabaigos tik vienoje įmonėje. Uh, Įvairios dalis produktų gaminamos įvairiose konkurencingose įmonėse, įvairiose gamyklose ir visose pasaulio įmonėse. Mūsų sėkmingiausios įmonės dirba nenutrūkstamose vertės grandinėse ir dėl naujų skaitmeninių kaitlologijų ribos tarp gamybos ir paslaugų vis labiau nyksta. Tai e, veda prie radikalių pokyčių, kur, kurie jau po truputėlį įsigalioja. Pirmiausia, skaitmenimas leidžia gamintams reaguoti į atskiro vartotojo poreikius, e, neprarandant naudos ir pranašumų, tai yra vadinama vartotojų pritaikyta masinė produkcija. Antrą dalyką, įmonėms tai tampa lengviau ir pelningiau susijęti kartu prekes ir paslaugas. Ir trečia, tai daro poveikį visai verslo aplinkai. Produktai yra siūlomi kaip vienas e, dalykas, kaip visuma, tai yra pagaminta prekė ir lydinčios paslaugos. Pavyzdžiui, kalbant apie automobilių sektorių, automobilis taps vis labiau individualizuotas produktas, netgi unikalus produktas. Automobilių gamintojai ne tik pardavinė automobilius, bet ir siūlo techninio aptarnavimo paslaugas, kurios užtikrina saugumą. Automobilių gamintojo darbas gali pasikeisti nuo, nuo vien automobilio pardavimo prie visapusiško mobilumo paslaugų pardavimo. Tai taip pat leis įmonėms išnaudoti papildomą vertę visoje vertės grandinėje. Mes turime ne tik padėti ES įmonėms dalyvauti šio, šioje vertės grandinėje, mes turime užtikrinti, kad mes išliktume lyderiais tose labiausiai pridėtinę vertę su, sukūrinčiose srityse. Tai yra svarbu dėl to, kad prekės ir paslaugos tampa tarpusavį susijusios ir apribojimai paslaugų srityje neigiamai paveiks ir prekių pardavimą. Mes turime pašalinti visas kliūtis tiek e, prekių, tiek paslaugų srityje mūsų bendroje rinkoje. Antras dalykas – naujas pramonės požiūris turi skatinti ES pramonės modernizavimą. Mums reikia raginti mūsų įmonės adaptuotis prie pokyčių. Tai Tai susijęs su skaitmeninimu, naujų energetiškai efektyvių technologijų vystimu ir pažangių technologijų taikymu. Ir vėlgi dauguma ES įmonių jau sėkmingai dirba šioje srityje. Pateiksiu pavyzdį skaitmenimo srityje. Praėjusią savaitę susitikau su įmonės atstovais, kurie dirba e, big data, didžiųjų duomenų ir duomenų apsaugos srityje. Tai labai svarbus klausimas Ši įmonė teikia techninius sprendimus, kuriais apsaugomi pramoniniai duomoniai nuo e, neplanuojamų duomenų naudojamų ir prieigos tričių šalių prie tų duomenų. Ir ypač tai yra svarbu kalbant su Amerikos konkurentais. Mums reikia daugiau įmonių kaip ši, bet ką to, ko reikia toms įmonėms, tai labai aiškių taisyklių, kaip reikėtų naudotis didžiaisiais duomenimis ir skatinti atvirą prieigą prie jų. Tai reiškia, kad darbo jėga turėtų, turi turėti atitinkamus įgūdžius. Ir visos įmonės, kurios e, dirba šioje srityje, jos teigia, kad jeigu dabar vienas penktadėlis universitetą baigusių asmenų dirba e, žemų įgūdžių ar vidutinių įgūdžių darbo vietose, tai reiškia, kad mes turime e, renkti skaitmeninį erai mūsų naująją jaunąją darbo jėgą. Turbūt jūs žinote, kad šiais metais 1,5 milijardai e, e, laisvų vietų buvo informacijos ir komunikacijos technologijų srityje. Taip pat aš raginu e, atlikti pramonės transformacijas reikia visų pirma galvoti apie energijos efektyvumą, tai svarbiausias principas energetikos sąjungos ir, ir aš tą labai remiu. Energijos efektyvumas reiškia ir maž, mažesnį teršimą, mažiau išmetamųjų teršalų. Ir visa tai yra e, daroma labai glaužiai bendradavant su pramonės atstovais, nes Europos sąjungos pramoniai reikia žinoti, kas vyks po penkerių, dešimties, penkiolikos, dvidešimties metų Europoje. Aš manau, kad nėra e, prieštaravimų tarp pramonės modernizavimo ir klimatos kaitos švelninimo tikslų. Tos diskusijos turėtų e, vykti glaudžiai bendrabiaujant su pramonės atstovais. Ir galiausiai mums reikia uh, užtikrinti energijos tiekimą, saugo energijos tiekimą. Ir svarbu ne tik tai energijos rušių derinimas, tai svarbu mūsų, ne tik mūsų pramonė, bet ir mūsų saugumui. Jeigu mes norime išlikti labai reikšmingai žaidėjais pasaulinėje arenoje, mes turime įdėkti pažangesnės technologijas. Pateiksiu pavyzdžius kelių sektorių, kur mes pirmame. Tai yra kosmosas ir gynyba. Anksčiau jau buvo minėta, aš turėjau galimybę su gynybos e, pramonės atstovais diskutuoti. E, kosmoso srityje Europa vykdo Kopernikus ir Galileo programas ir tai yra tikrai e, labai kompetitingos sritis, o gynybos srityje mes matome dramatišką sumažėjimą išlaidomus mokslinių tyrimų srityje. Mums reikia stiprios europinės gynybos pramonės, kuri investuotų į mokslinius tyrimus ir kuri pasinaudotų integruoto e, vidaus rinkos teikiamais pranašumais. Trečias dalykas - tai reikia užtikrinti verslui draugišką aplinką, verslui palankę aplinką, tai yra plačiausias sritis. Pažangios technologijos, joms reikia tikrai pažangaus pramonės klimato. Prieš porą mėnesių iš vienos įmonės vadovaujančių asmenų mes e, girdėjome naujausią informaciją dėl medicinos įrangos ir tam, kad daugiau finansavimo turėtų, ta įmonė turėjo ne tik tai vidaus rinkos e, dirbti, bet taip pat dirbti ir perkelti savo veiklą iš dalies į JAV. Mes turime išnagrinėti savo strategiją kiekviename sektoriuje. Kaip mes galime įgyvendinti tuos dalykus? Pirmiausia, mes turime nuolatos ieškoti ekonomikos augimo galimybių. Ne, mums reikia ne vienos izoliuotos strategijos, o kelių strategijų ir pramonės konkurencingumas yra centre e, komisijos siūlomų e, politikos krypčių ir komisijos iniciatyvose mes, mes remiamės pramoninių požiūrių. Kiekvienoje, kiekviename strateginėme požiūrėje, kurios patvirtinome šiais metais ar tai būtų energijos sąjungos, ar strategiją, kapitalo rinkos strategiją, bendros rinkos strategiją. Mums reikia bendros rinkos strategijos, kuris skatintų investicijas, inovacijas, kuri padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir besikūrenčioms įmonėms. Taip pat e, reikia atsižvelgti ir į vartotojus, nes be jų rinka negali egzistuoti. Antra, mes turime apjungti savo požiūrį, turėti bendrą vieningą nuomonę. Mes nuolatos vertiname, kaip galėtum, kiek galima efektyviau išnaudoti turimas lėšas. Turime optimizuoti jų panaudojimą, užtikrinti, kad mūsų teisės sauga tinkamai veiktų, teisėkuros darbas vyktų tinkamai. Uh, įgyvendinama būtų tinkami teisės aktai. Turime suderinti tuos elementus kiek galima veiksmingiau ir būtent todėl mes perorganizavome e, generalinio direktorato darbą. Keičiame savo mentalitetą, mąstymą ir vietoj individualių veiklos planų, kurie buvo planuomi anksčiau plieno sektoriui, farmacijos sektoriui, dabar mes e, rengiame vieną bendrą integruotą planą. Ir, žinoma, dėmesio skrim kiekvienam specifiniam sektoriui. Taip pat mes turime dirbti e, partnerystėje. Partnerystėje tarp komisijos ir verslo įmonių. Ir jau aštuonis mėnesius aš labai didžiai įsiklausau į pramonės sektoriaus atstovų įmonės, vartotojų e, atstovų nuomonę. Mums taip pat reikia partnerystės tarp verslo įmonių ir nacionalinių vadovybių valstybių narių e, e, vyriausybių. Ir galiausiai mums reikia partnerystės tarp ES institucijų. Būtent dėl to šiandien esu čia su jumis. Mūsų bendras vaidmuo yra sukurti palankias sąlygas įmonėms, išnaudoti visą turimą potencialą. Turime geriausiai išnaudoti bendros rinkos priemonės sukurti daugiau darbo vietų Europoje. Mes tai galime apsa padaryti apsaugodami savo vartotojus ir būtume atviri pasauliui. Tačiau svarbiausia yra įsiklausyti į pramonės sektoriaus poreikius. Turime sukurti stiprią ir konkurencingą e, pramonės sektorių Europoje. Dėkuoju. Madam Commission. Dėkoju, komisarė, už pranešimą, už jūsų kalbą. Mūsų diskusijos pradžioje, kalbant apie Europos pramonės darbo tvarkę, plėtrą ir įgyvendinimą. Dabar pradėsime diskusiją ir pradėsime nuo politinių frakcijų atstovų. Pirmiausia, paprašysiu ponios Nibler pasisakyti apie P frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu labai padėkoti komisariai už tai, kad šiandieną atvykote čia ir galime pasikeisti nuomonėmis. Ir pirmiausia, norėčiau konstatuoti, kad labai džiugu, jog e, jūs savo rankose laikote pramonės politiką ir jums ji yra labai svarbi, jūs labai aiškiai suformulavote taip, tai, kad e, įmonės pramonė e, turi užmėgsti partnerystės ir be abejo politika yra e, svarbi mūsų vartotojams. Mes turime tai turėti savo, turėtume omenyje. E, norėtume konstatuoti, e, kad tai, kas yra labai svarbu jūsų veiklai, kokie prioritetai yra jūsų veikloje. Ir mūsų mūsų globalizuotojam pasaulyje, mes turime atitinkamai paremti mūsų pramonę ir smulkų vidutinį verslą. Ką Jūs konkrečiai galvojate dėl to, ko bus siekiama, ką darysite šią linkmę? Parlamente mes pradėjome, pavyzdžiui, refit programą nagrinėti, geresnį reglamentavimą nagrinėti. Taip pat siekiama toliau plėtoti skaitmeninę bendrąją rinką. Kaip jūs ketinate ją pertvarkyti? E, taip pat e, Taip pat nežinau, e, ką jūs galėtumėte pasakyti apie teisėkuros struktūrą, nes dabar mes turime paremti e, jau įsisteigusias e, skaitmeninės struktūras. Kaip manote, ar reikėtų e, daugiau standartizavimo įvesti, kad mes savo pramonę galėtume paremti? Ar galėtumėte pateikti kokius nors teisės aktų pasiūlymus, kad palengvintume skaitmeninę rinką? Taip pat kokia yra jūsų vidaus rinkos strategija, kokie jos yra prioritetai, kad mūsų pramoniai lengviau galima būtų plėtotis globalizuotame pasaulyje. Aš nu, turiu konkretų klausimą, kuris yra jūsų kompetencijos srityje. E, jis labai diskutuojamas, tai yra būtent satelito e, erdvė ir oro erdvė. E, mes turime tris pavyzdinius projektus, e, tarp jų Koperniką ir Galilėjų. Ir e, aš juos labai atidžiai stebiu. Iš pradžių buvo e, nelengva vykdyti tuos projektus, dabar mes turime EPP modelį e, šiems projektams. Abu projektai smarkiai pasistumėjo į priekį. Ir aš turiu tokį klausimą. Kaip e, sekasi su Kopernikus ir Galilėjo programomis? Ar jūs planuojate per ateinančius penkerių metų, penkerius metus per savo kadenciją paleisti naują kosminę programą. Ar bus toliau plėtojama Kopernikus ir Galilėjo programa? E, aš rengiu pranešimą apie tai, e, kalbėsiu apie pramonę ir kosmoso erdvės politiką. Ir mūsų komitete apie tai atidžiai yra diskutuojama. Kokį e, vaidmenį atlieka ESA ir kaip E, ir dabar galbūt jūs taip pat pamastėte apie tai, kokį vaidmenį gali atlikti suinteresuotos pusės. Na, o dėl erdvės kosmoso infrastruktūros, galbūt jau apie tai e, mąstėte ir e, galbūt galvojame apie naujus finansinius modelius. Galbūt panašiai kaip bandėme su Galilėjo ir Kopernikus programomis. Galbūt Uh, žinome, kad mes labai atidžiai stebėjome tai, kas vyksta Kinijoje ir Junknėse valstijose dėl satelitinių struktūrų, kad jos yra išnaudojamos ir galbūt kažką panašaus mes galėtume realizuoti per savo kosminę erdvę. Uh, ar jūs mastote tą linkme, galbūt Europoje bus kokia nors nauja projektinė programa ir kaip ji bus e, finansuojama. Tiek norėjau, labai dėkoju už jūsų e, nuomonę. E, Madame Nibler. Dėkoju, ponė Nibler. Kiekvienas turite keturias minutės. Kiekvienam frakcijos atstovui yra keturios minutės, neturiu kito pasirinko. Ponas Marto, socialdemokratų vardu. Jūs suteikėte e, galimybę savo kolegoms kalbėti keturias minutės. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu nekalbėti ilgiau kaip keturias su pusę minutės. Pone komisarė paminėjo daug e, dalykų, kuriems aš pritariu, bet aš norėčiau, kad e, ponė komisarė būtų buvus būtų pakalbėjus konkrečiau, kaip atrasti tas trūkstančias investicijas, nes mums tai yra rimta problema, norėčiau sužinoti, kokios yra europinės taisyklės, kalbant apie e, mums svarbių rinkų apibrėžimą. Konkurencija yra pasaulinė, o mes turime toje konkurencinėje kovoje priemonės, kurios ateina iš 90-mečio. Pavyzdžiui, Airbus e, ar kitos europinės įmonės dėl to kenčia. Taip pat turime e, siekti užtikrinti, kad tarptautinė ir vidinė konkurencija būtų teisinga ir vidaus Europos Sąjungoje irgi vyksta konkurencijos iškraipimų. Jūs kalbėjote apie lankstumą ir čia man kyla tam tikrų abejonių. Socialinis modelis, e, darbuotojų teisės yra lemiamos jų darbo sutarčių turinio ar nereiktų čia, kalbant apie tą, tru, tas trumpalaikės darbo sutartį, susimastyti apie darbuotojų socialinių teisių užtikrinimą. Ir žinome, kad kapitalas vis mažiau nori rizikuoti, visa rizika e, perkeliama darbuotojams, visuomeniai ir kaip ir, ir e, norėdami nuraminti investuotojus sakome, kad turime investicijų garantijų fondą ir jei net jūs rytoj norėsite, nebenorėsite e, investuoti ir dinksite, e, tai vis tiek tas garantijų fondas liks. Neužmirškime, kad visuomenė susideda iš moterų ir vyrų norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie socialinį dialogą. Socialinis dialogas tai yra įmonių gerovės pagrindas. Tos įmonės, kurios e, konkuruoja tarptautiniu mastu, tai yra tos įmonės, kurios investuoja ne tik į darbo priemonės, bet ir žmoni, į žmogiškuosius išteklius. Taip įmonėm reikia daugiau saugumo, bet daugiau saugumo uh, reikia ir kalbant apie socialinį modelį, tai paskatintų gerus pokyčius. Taip pat norėčiau, kad jūs šiek tiek pakalbėtumėt apie e, investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Jūs minėjote, kokios problemos čia yra ir norėčiau paklausti, kokį jų sprendimą jūs matote, kad europinės didelės įmonės neatsiliktų pasauliniu mastu mes e, pasaulyje užleidžiame savo pozicijas, Kinija jau yra mūsų aplenkusi ir įmonės labai mažai, mažiau net negu 2 procentų savo e, apyvartos investuoja mokslinius tyrimus ir plėtrą. Dėkoju. Tai reiškia 4,5 vyrams, o vyruka, vy, e, moterims, o vyrams skirtos 4 minutės. Taip, aš taip supratau. Moteris 4,5 kalba vyrai 4. Taigi dabar FEKR vardu kolega Koks. Pone Pienkovska, labai sveikinus atvykus iš tą posėdį, dėkoju už tai, kad čia atvykote. Ir pradžioje norėčiau padėkoti jūsų departamentui už tai, kad padedate e, smulkiam verslui mano e, rinkminėje apygardoje. E, manau, kad labai retai būna, kad Britanijos konservatoriai pagirtų komisarus. Vis tiek pas mus kyla daug problemų dėl muitinės kodekso. Ir todėl aš sustinkau su ponu Kler kuris čia yra šiandieną du kartus. Ir jisai padėjo mums spręsti šitą problemą. Taigi jūs padėjote padėti e, vienai smulkiai įmoniai. Dabar prisimenant jūsų pranešimą. Jūs labai daug laiko skiriate tam, kad e, kalbėt, kalbėjimo apie tai, jog reikia kalbėti su e, smulkiu ir vidiniu verslu. Tačiau aš pastebėjau, kad buvo labai daug šiltų žodžių ir mažai konkrečių veiksmų. Norėčiau pasiūlyti jums štai ką, kad ir didelė, ir maža pramonės įmonė neturėtų joms nereikia didelių planų iš Europos, joms reikia tiesiog e, toliau gebėti kurti darbo vietas, samdyti žmonės ir kurti augimą bei klėstėjimą mums visiems. Aš manau, kad problema yra per daug, per didelės Europos, per daug Europos, o ne per mažai. Ir jūsų departamentas ir apskritai visa komisa, komisija galėtų mums padaryti paslaugą užuot kūrę vis daugiau teisės aktų, pašalindami kai kuriuos teisės aktus. Ir aš norėčiau Jums užduoti klausimą. Turbūt prisimenate, kad prieš metus aš jį jau Jums uždaviau per klausimus. Aš klausiu, kokį teisės aktą Jūs labiausiai norėtumėte atšaukti ir Jūs negalėjote nieko pasakyti. Uh, Pone komisarė, dabar jau beveik metus esate komisarė. Ne, sakau, aštuonis mėnesius, ne, ne. Taigi beveik metus. E, taigi galbūt jūs dabar galite įvardinti bent vieną teisės aktą, kurį galėtumėte e, panaikinti. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Ponas Debakar, Alde vardu. Dėkoju, pirmininkė. Iš savo pusės turiu keletą klausimų. Dėkoju komisijai už tai, kad komisarijai už tai, kad atsiuntėte komitetui laišką. Uh, Mm, aš visada juokaudama sakau, kad jūsų generalinis direktoratas yra tas, kuris renkia geriausias baltasias ir žaliasias knygas bei geriausius laiškus, tačiau galiausiai tai reikia įgyvendinti. Ir mano klausimas buvo skirtas būtent tam. Jūs žinote, kad kalbant apie daugelį jūsų politinių iniciatyvų, kurias jūs minite savo laiške, jums reikia bent pagalbos, o daugelį E, daugelis kontrolės yra valstybių narių rankose. Kokius svertus turite valstybėms narėms e, pritaikiusios ir kaip jūs e, ketinate bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų parengtas, parengti geresni teisės aktai bet kokius teisės aktus, kuriuos kuriame šiame, teisė, šiame komitete, tvirtina ir valstybės narės ir jūs. Tai kaipgi mes galėtume geriau rengti teisės aktus, kad įrodytume europinę vertę ir kaip galėtume būti įtikinti, kad e, šis teisės aktas valstybėms narėms kuria tą pridėtinę vertę. Tad aš noriu paklausti, ar jūs galite į, į tai įtraukti ir valstybės narės. Ir be abejo, vienas iš esminių dalykų yra energetikos politika. Uh, Be abejo, jūs e, e, direktor, jūsų direktoratas turi didžiulę įtaką tam, kaip e, Europos pramonė gali likti konkurencinga tarptautinėme versle. Mes komisija taip pat renkia naują pasiūlymą dėl ETS schemos ir tai bus, dėl to bus didelė diskusija mūsų komitete. Taigi, ką mes turėtume pagerinti, palyginus su dabartinė sistema, tam, kad e, mes iš tiesų padarytume mūsų ekonomiką švaresnę ir tuo pačiu mūsų pramonės įmonės liktų konkurencingos tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, mes matome, kad daugelis įmonių, kurios per pastaruosius metus daug investavo, naudoja šiuolaikinės technologijas. Be jų jie negali apseiti, tačiau vis tiek joms reikia pirkti papildomų teisių rinkoje, kad e, atitiktų reikalavimus. Ar šiems žmonėms galima būtų bent jau kompensuoti e, už tas investicijas už, m, pagal naująją e, ATL sistemą, tam, kad joms nebereiktų pirkti papildomų teisių. Kitas klausimas susijęs su teisės aktais, dabartinis teisės aktais. Matome, kad e, mūsų ekonomikos labai skiriasi, keičiasi ir mes periname nuo produktų daugiau prie paslaugų teikimo. Pramonė e, tai čia tame atlieka labai didelę, didelį vaidmenį. E, tai atsispindi žiedinėje ekonomikoje ir paslaugų ekonomikoje, tačiau nacionaliniai ir, teisės, ir Europos teisės aktai tam kliudo. Ką galima būtų padaryti, kad e, mes pakeistume situaciją? Tas pokytis vyksta Ir mes turime užtikrinti, kad naujos įmonės, ypač mažos, maži startuoliai, turėtų galimybę išsiplėtoti ir užtikrinti, kad mūsų piliečiams būtų teikiamos naujos paslaugos. Aš sutaupiu 30 sekundžių palyginus su kitais kalbėtojais. Noriu konkrečių atsakymų. Ačiū. Dėkoju kolegoms už pastabas ir komentarus. Kolega Būti Kofer žaliųjų frakcijos vardu bus kitas mūsų klausėjas. Dėkui, pirmininkė, dėkui gerbiamą komisijos narę už pristatymą. Jūs paminėjote daugelį dalykų, kuriem ne tik aš, bet ko gero ir visi kolegos pritarė. Pavyzdžiui, jūs sakėte, kad negalime užmygti ant laurų ir visat prisiminti kad pasaulyje konkurencija arši, ypač inovacijų, verslo ir pramonės sritise. Mes neturėtume užtrenkti durų pasauliui, turime būti aktyvesni, aktyviau dalyvauti e, tose visuotinės vertės e, grandinėse. pono Barozo komisija paskelbusi 11 metais komunikatą e, pramonės srityje jau išsakė tai, ką ir jūs minėjote, bet aš norėčiau pasakyti, kad reikia daugiau konkretumo. Aš nematau negirdžiu idėjų, minčių, kaip galėtume išspręsti tą didelę politinę problemą. Mums reikia europinės pramonės, bet neturime europinės pramonės kompetencijos Europos Sąjungoje. Turime čia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, bet kaip įtikinti jas, kad turime įti modernių šio laikinių technologijų kelių. Kaip įtikinsime valstybės narės, kad jos pasuktų į tą kelią? Kaip sakė ponas Fox, tušti žodžiai arba tik žodžiai nėra naudingi niekam, tarp jų ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Dabar dalykai, kuriem aš nepritariu – ponė komisijos narė. Jūs kalbėjote apie pramoninį konkurencingumą, bet iš vis nepasakėte, kad praėjusiais metais mūsų komitetas ir visas parlamentas sutarė, kad reikia vykdyti politiką, kuri derintų konkurencingumą ir tvarumą. Aiškindama, sakėte, kad konkurencingumas nesikerta su siekiu švelninti klimato kaitą. Bet kalbant apie konkurencingumą ir socialinį aspektą, šie dalykai neturi būti atskirti. Be to, kalbėdama apie pramonę, jūs nekalbėjote apie profsąjungas, apie darbuotojų atstovus. Jie turi prisidėti prie pramonės politikos inovacijos yra vienas galingiausių instrumentų, viena galingiausių priemonių leidžiančių mums laimėti konkurencinėje kovoje, bet tą daro ne tik inžinieriai, tą daro ir paprasti darbuotojai. Be jų tas nevyksta, taigi reiktų įsiklausyti į rytų žmonių nuomonę. Aš šiandien e, buvau konferencijoje apie trimatį spausdinimą jie šios e, pramonės šakos atstovai nori, kad būtų skirtas didesnis dėmesys jų pramonės šakai. Kai kurios kliūtis, kurios yra, turėtų būti jų pašalinimas turėtų būti aiškiau, konkrečiau numatytas pramonės politikoje. Tas pats e, liestų ir tvarumą. Dėkoju. E, toliau kolega Sidikiotis Guė vardu. Dėkui pirmininkė. Sveikiname gerbiamą komisarę ponę Bienkovską mūsų komiteto posėdyje. Jei nematysime krizės šaknų ir e, to, kas pakirto pramonę, o pramonę pakirto griežto taupimo politikos vykdymas, visa tai atvedė prie recesijos ir e, sugriovė pramonės sektorių, ypač pietinėse ES valstybėse narėse. Mes esame iš pietų valstybės, čia vyksta deindustrializacija, mm. darbuotojų teisės pažeidžiamos tūkstančiai mažų ir vidutinių, tūkstančiai smulkių įmonių yra uždaromos. Mes turime įgyvendinti pramoninę politiką siekdami nedidinti atskirties, skatinti naujų kokybiškų darbo vietų kūrimą, tos vietos turėtų būti saugios ir orios. Tik taip užtikrinsime tvarą augimą. Žiūrint iš mūsų pozicijos, Europos pramonės darbo tvarkė bus vertinga, turės vertę tik tada, jei matys, kokios yra problemos, kas jas sukūrė, ir ras, kaip tas problemas spręsti, naudodama naujas priemonės. Pirmiausia, turime didinti viešasias investicijas. Valstybės narės turi būti remiamos iš ES, kad jos turėtų lėšų viešosioms investicijoms. Toliau valstybinė e, parama, valstybinė parama dotaciją. Turime neužmiršti ir šio aspekto, nes jis gali turėti neigiamą poveikį įmonių konkurencingumui. Mes turime pagalvoti apie tai, kokios Europos norime. Norime labiau socialios, labiau augančios Europos, Europos, kuri gintų Europos žmonių teisės ir jų vertybės. Ir ponė Vienkovska, aš nesupratau to jūsų pavyzdžio apie 500 darbo vietų aukštos kvalifikacijos inžinieriams. Ką jūs norėjote pasakyti su to pavyzdžiu? Ar mes skatinsime tokį mentalitetą? Toks mentalitetas sukuria tik daug daugiau problemų, nes tuo būdu mes pasisakome prieš ilgalaikės darbo vietas ir skatiname e, trumpalaikių darbo vietų kūrimą. Tuo būdu pramonė stovės ant netvirto pamato, jinai neturės to stabilaus tinkamo santykių tarp darbuotojų ir darbdavių e, pagrindo, neturės kolektyvinių susitarimų ginančių darbuotojų teisės naudojamos priemonės finansiniam sektoriui paremti, bet nematome, kad komisija imtųsi priemonių pramoniai remti, ypač šalise, kuriuose situacija yra krizinė. Gerbiama komisijos narė, jūs kalbėjote apie inovacijas ir tyrimus, bet matome, kad e, biudžeto ir tyrimų, e, kad mokslinių tyrimų ir plėtros biudžetai mažėja. Ir galiausia norėčiau paklausti, štai ko, kokių priemonių imsitės smulkiam ir labai smulkiam verslui, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Dabar e, vyksta dėrybos dėl transatlantinės investicijų ir priekybos partnerystės susitarimo. Šis susitarimas E, sukels daug problemų Europoje smulkiam ir vidutiniam verslui. Ačiū. Kitas kalbėtojas kolega Koreldiai, FDD e, frakcijos vardu. Prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbimo komisijos narė, buvo labai įdomu pamatyti jūsų uh, laišką, ypač priedą. Ir trečioje dalyje to prie, priedo, kur kalbama apie verslui palankę aplinką, jūs kalbėjote apie įvairias inten, intervencijas, pavyzdžiui, prieiga prie e, domenų bazių mažoms ir įmonėms. Ir jūs gana išsamei tai paaiškinote, bet man įdomu būtų sužinoti, Kodėl jūs nekalbate apie įgyvendinimo priemonės ES, kurios jau veikia, tos priemonės, kurios jau yra gana veiksmingos ir kurios galėtų tikrai įpūsti naujo šviežaus oro mažoms vidinėms įmonėms? Ir reikia tiesiog pagerinti sąlygas toms įmonėms gauti kreditus. Komisija minėjo, kad iki 2016 kovo turėsime naujus pasiūlymus mažoms ir vidinėms įmonėms. Man įdomu būtų, ką galėtumėt pasakyti apie tolesnį darbą susijusi su tais pasiūlymais. Direktyvos, direktyva, kuri paruošta 2012 metais, ten kalbam apie 30 dienų atidėjimą mokėjimų viešajam administravimui, tačiau Italija, Italijoje to nebuvo laikomas ir mums jau iškilė nemažai problemų. Uh, yra didelių vėlavimų ir Italijoje didžiausios problemos susijusios su viešo administravimo mokėjimais. 67 procentai Italijos verslo įmonių sakė, kad jos nesulaukia teigiamo poveikio e, šios direktyvos. Ir tai iškelia klausimą dėl ES patikimumo. Kitas klausimas dėl e, bendro Europos patento. Apie tai mes kalbėjomės su įmonėmis, kurios registruotos 28 valstybėse narėse. Tačiau mokestis už registravimą ir išlaikymas yra labai didelis. O, tos, o kaip su mažom ir vidinės įmonėms, kurios norėtų gauti apsaugą labiau ribotą geografinę prasme? Ačiū. Toliau. Pone Barbara Kapom. Europos tautų ir laisvių pra, pra, e, svarbę. Svarbu paminėti jūsų frakciją. Žodis jums prašau. Pozicinė tankė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarė. Man labai um, malonu uh, kad matau jūs tokį, jūsų tokį didelį įsipareigojimą ir atsidavimą Europos pramonė ir jos konkurencingumui. Jūs šiandieną minėjote tris esminius punktus savo programoje, kuriuos aš norėčiau paminėti. E, jūs trumpai užsiminėte apie e, modernizacijos, paramodernizacijai, integracijai ir E, tai yra labai gera ir pozityvi vizija Europai ir tai tikrai labai sveikintina. Aš labai norėčiau palinkėti Jums sėkmės ir tikiuosi, kad Jums pavyks tai pasiekti. Bet toliau Jūs minėjote labai svarbų dalyką, tai yra e, e, užtikrinti, kad. E, Mm, Europos skirtingose politinėse srityse visur būtų palaikomas Europos e, įmonių konkurencingumas. Ir tai e, buvo labai pabrėžiama per Italijos pirmininkavimą. Šiandieną jūs daug kalbėjote apie e, įvairius panašius punktus, kurie buvo minėti ne kartą, tai yra skaitmenizavimo svarba, nes tai labai smarkiai besiplečiantis rytis, taip pat matome, kad labai greitai augantis rytis yra didėjai duomenys.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 Taigi trumpai dar kartą norėčiau paminėti. Jūs minėjote skaitmenizavimo svarką ir kalbėjote prieš per didelį reglamentavimą. Tai yra labai svarbu. Svarbu, kad aplinka būtų palanki verslui. E, taip pat jūs kalbėjote apie e, gynybos mokslinius tyrimus. Tai yra labai svarbi politinės rytis Europai. Europai. Taip pat kalbėjote apie skaitmenizavimo lygmenį 20 procentų, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 metų. Labai svarbu, kad Europa ir produktivumas, e, kad, kad Europoje išliktų pasiektas produktivumas ir būtų sukurta papildoma vertė. Taip pat kai kuriuose e, pavyzdžiuose parodėte, kad e, realybė atrodo šiek tiek kitaip. Ir per pastarosius penkerius metus Europoje mes praradome apie, apie 5 milijonus e, darbo vietų, reiškia minus 16 procentų. E, taip pat yra per didelė mokesčių našta Europoje dvigubai daugiau nei uh, e, Junktinėse valstijose ar Japonijoje. Taip pat energijos kainos yra per didelės, labai brangi elektra, dvigubai brangesnė nei JAV. Uh, ir uh, Europa yra ketvirtoje vietoje pagal inovacijas. Mes atsilikome. Švietimo e, lygis, palyginus su kitais regionais, taip pat yra nepakankamas. Mums reikia naujų mokymo programų, kad liktume konkurencingais. Na ir galiausiai mes turime užtikrinti prieigą prie kapita, finansavimo, prie kapitalo. Tai tampa vis sunkiau. Ir e, tai aišku yra susiję su krize. Ir Ir da, kokiu priemoniu jūs norėtumėte imtis konkrečiai, uh, kad e, užtikrintume Europos konkurencingumą globaliame kontekste, ypač kalb, e, lyginant su Junktinėmis valstybėmis Kinėje ir Pietų um, Koreja. Ir kokias priemonės jūs pritaikysite ir kaip motivuosite valstybės narės prisidėti prie to, kad uh, jos esant gerai uh, aplinkai padidintų E, Europos konkurencingumą, ką darysite dėl energijos kainų ir e, kokią, e, kokią, kokias programas jūs pasiūlyte energetikos srityje ir kokias priemonės nustatysite, kad komisija padarytų įtaką valstybėms narėms. Thank you very much, madam. The longest speech, the longest speech. Čia turbūt buvo ilgiausia kalba kalbėtoja, bet aš buvau pertraukta, sako kalbėtoja. Nieko to, ką sako pirmininkas, nieko tame blogo. Dabar, kolegos, jums leidus pasiūlysiu komisijos narį atsakyti jūsų klausimus. Bent po 2-3 klausimus kiekvienas uždavėte, tai yra daug klausimų. Ir būtų gerai, kad komisijos narė atsakytų, o po to bus antrasis klausimų ir atsakymų raundas. Prašau. Dėkuoju. Keletas iš jų. Aš tenksiu spailiui atsakyti, bet jeigu kai kurie klausimai kartosies, aš tai paminėsiu. Pirmiausia, keli iš jūsų klausėte, kokios yra konkrečios priemonės, kokiomis konkrečiomis temomis dirbs komisija. Pirmiausia, dar kartą pakartosiu, kad aš norėčiau kiek galima mažiau teisėkuros pasiūlymų. Mes, mano tarnybos, atsiemame daugiausia pasiūlymų stengiamės rasti e, geriausius pasiūlymus, su kuriais galėtume dirbti ateinačiais mėnesiais. Dirbame su visais dalykais, kurie susijęs su tarpvalstybiniais klausimais, nes tai yra labai svarbu Europai pramonė. O kas didžiausią žalą daro, tai yra rinkos susiskalimas, organizacija. Tarpvalstybinė elektroninė komercija labai svarbu standartai, platformos savitarpio pripažinimai, įgyvendinimas ir labai griežtas įgyvendinimas. Dar kartą pakartosiu tai, ką jau kalbėjau keletą kartų. Griežtas įgyvendimas dabar e, veikiančių teisės aktų man yra ypatingai svarbus. Standartai taip pat yra e, svarbus, kalbant tiek apie prekes, tiek, tiek apie paslaugas. Kosmosos rytis. Daug dėmesio skiriame dviem prioritetams. Svarbiausiam e, prioritetinėms programoms - Galileo Kopernikus. Neseniai sėkmingai pradė, pradėjome Kopernikus programą, viskas juda gera linkme. Iki 2016 metų jau gausime pirmasias paslaugas iš Galilėjo, o visiškai pradės velti iki 2020 metais. Galilėjo civilinis projektas, jis būtent skirtas e, civiliniai sričiai Ir, tačiau jis taip pat svarbus ir mūsų saugumui. Pone Bibler paklausė apie mūsų kontaktus, bendradarbiavimą su Europos kosmoso agentūra. Buvo geresni ir blogesni tie kontaktai bėgant metams ir dabar aš stengiuosi užmėgsti labai gerą bendradarbiavimą su jais. Europos kosmoso agentūra apima nemažai valstybių narių, bet ir kitų šalių ir mes skiriame jiems gana nemažą pinigų sumą ir dėl to turime palaikyti labai gerus kontaktus, siekiant užtikrinti, kad ši agentūra įgyvendintų prisimtus įsipareigojimus, atliktų suplanuotus darbus. Žinoma, trūksta investicijų ir dėl to aš ir jūs raginu Europos IFSA yra keli tūkstančiai projektų, kurios patiekė valstybės narės. Dešimt iš jų yra skirti pramoniai. Ir aš ypač norėčiau, kad būtų dirbama prie pramonės projektų, ne infrastruktūros projektų. Ne per seniausiai buvo tik tai vienas toks projektas, kurį pateikė valstybės narės, bet dabar tik dešimt turime. Ta prasme, tai yra daugiau negu vienas, bet vis tiek tai yra per mažas skaičius lyginant uh, su ta uh, svarba pramonės sektoriaus Europos ateičiai. Buvo keletą klausimų susijusių su mano kontaktais su valstybės nervimis. Platforma, per kurią aš bendrauju su valstybės narėmis, yra konkurencingumo taryba. Žinoma, tai neveikia tobulai ir aš tenksiuosi, kas mano jėgoms, kartu su pirmininkaučiomis valstybėmis, dabar jau artėja Luksemburgo pirmininkavimas. Ir mes pasistengsime žymiai geriau bendradarbiauti konkurencingumo tarnyboje ir pasiekti geresnių rezultatų. Keletą žodžių pasakysiu apie pramonės Um, projektus, kurie yra finansuojami iš EFSI, tai yra susiję ir su energijos efektyvumo projektais. Ir kai aš kalbu apie pranės projektus, projektus, būtent tas pirmiausia man iškyla. Tikrai trūksta tokių pasiūlymų iš valstybių narių pusės, tokių projektų susijusių su pramonės sektoriumi. Buvo keli klausimai dėl pavyzdžių, pavyzdžių mano padiktų. Noriu pasakyti, kad aš kalbėjau apie, apie tai, ką kelios įmonės man kalbėjo apie lankstumo trūkumą. Man tikrai rūpi socialiniai klausimai, mes komisijos kolegijoje apie tai diskutavome. Tačiau svarbu, ką pramonė mums sako, jog trūksta lankstumo Europoje. Ir yra galimybė dabar sukurti šimtą, du šimtus aukštos kvalifikacijos darbo vietų dviem, triem metams. Ir tikrai geriausia būtų tas darbo vietas turėti Europoje. Užtikrinant e, darbo saugą, darbo saugumą, stabilumą, o ne kažkur kitur, JAV, Kinijoje ar kažkur kitur tas darbo vietas sukurti. Taip pat mes kalbame apie įgūdžius, apie išsilavinimą, apie įgūdžių užtikrinimą. Valstyb, valstybėse narėse įmonės apie tai kalba, trūksta įgūdžių, yra netitikimas tarp išsilavinimo, profesijų, profesinio parengimo universitetuose ir tų įgūdžių, kurių reikia darbo vietose įmonėse. Moksliniai tyrimai ir plėtra, vystimasis. Buvo apie tai kalbama, pateikta klausimų. Europos bankos yra daug pinigų, tačiau tie pinigai, kai kalbame apie įmonės, tos tie pinigai yra skirti tradicinėms įmonėms. Tai yra, bankai visiškai nerizikuoja, jie nenori finansuoti inovaciškų įmonių. Ir tos inovacinės įmonės turi ieškoti lėšų už ES ribų. Ir vienas iš mūsų tikslų yra tai pakeisti. Mums reikia plataus masto finansinių priemonių, kurios būtų prieinamos kapitalo sąjungoje, o ne kitose e, pasaulio vietose. Mums reikia kurti tokias įmonės, kurios tikrai novatoriškos ir kurios galėtų e, pradėti darbą nuo, nuo nulio iki kelių milijonų. ES viršutinė riba yra 2 milijonai, o jeigu daugiau jiems reikia lėšų, jos turi kreiptis kažkur užsienio už ES ribų. Aš dėkinga ponui Fox, pritariu jo klausimu. Taip, darbo vietas kūrė įmonės, ne administracija, ne kažkas kitas. Aš tam pritariu. Pritariu tam, kad jūs sakote, jog reikia mažiau reglamentavimo, mažiau kliūčių, mažiau barjerų. Mes turime įsiklausyti į pramonės atstovus. Ir vėl priminsiu faktą, kad mano tarnybos atsiemė daugiausia teisės aktų pasiūlymų e, šių metų sausio mėnesį. Aš taip pat pritariu uh, ir man nepatinka didžiuliai planai ir daugybė dokumentų. Aš vis dėlto e, dirbu dar tik aštuonis mėnesius, ne metus. Prašau vertinti mano darbą ir mano tarnybų darbą pagal rezultatus. Tai, ką aš vertinu kaip svarbiausia problema, tai yra uh, Didžiai pramoniai yra, e, jos didžioji, didžiosios pramonės įmonės turi ilgalaikius planus ir tai užtikrina stabilumą ir investicijų saugumą. Būtent to reikia didžiosioms įmonėms. Kai įmonės imasi ilgalaikių planų, jos pradeda tam tikrą veiklą, mes sukūrėme kažkokius naujus teisės aktus, naujais reikalavimais ir naujus priemonėmis. Keletas iš jūsų pateikė klausimus apie mažas ir vidutinės įmonės. Tų įmonių problemos taip pat kyla iš valstybių narių teisės aktų, mokesčių įstatymų. Ir būtent tie teisės aktai nacionalinių lygių sukuria daug problemų, sunkumų mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet aš pasistengsiu uh, atskirai kiekvieną sektorių išnagrinėti. Pirmasis bus chemijos pramonė. Būtent jam yra skirta daug labai išsamių ES teisės aktų. Dėl to pirmiausia turime išanalizuoti chemijos sektorių. Ponas Butikofer, kaip reikėtų mobilizuoti valstybės narės? Pirmiausia, svarbiausi dalykai – Aš nekalbėjau apie tvarumą, bet konkurencingumas ir tvarumas yra labai susiję. Aš kalbėjau apie tvarumą sektoriaus ir mes linkiai išklausyti visų suinteresuotųjų šalių. Aukšto lygio grupė buvo skirta daug energijos vartojančiai pramoniai. Išklausėme pramonės atstovus, aplinkosaugos nevyriausybinio organizacijų ir e, profesinių sąjungų atstovų. Taigi aš kalbu e, išklausiusi labai įvairių sričių atstovus, kurie turi ką pasakyti dėl pramonės konkurencingumo ir pramonės tvarumo. Aš glaudžiai bendrabiausiu su valstybėmis narimis dėl įgyvendinimo ir konkurencingumo tarybos rėmose aš tikiuosi, kad pasikeis jų darbo metodai nes kol kas, kaip sakiau anksčiau, tikrai nėra tobulai vykdomas tas darbas. Mums reikia labiau bendradarbiauti tarp valstybių narių ir institucijų, bet ir taip pat tarp pačių valstybių narių turėtų būti glaudesnis bendradarbiavimas. Dabar mes tikrai išvežimis akimis galime vertinti, jog labai sunku pasiekti sutarimo tarp valstybių narių tarybos lygių. Deja, taip yra. Dėl valstybės pagalbos politikos. Aš atsakysiu tai raštu, bet manau, jau galiu pasakyti, kad valstybės pagalba ir energetika yra dvi sritis, kur atitinkami komisijos nariai atsakingi už tas sritis yra mano partneriai, su kuriais aš dažniau, daugiausiai dirbu. Tai yra labai aktualu e, pramonės e, politikai ir mes turime tarpusavį bendradarbiauti. Mes netrukus pateiksime dokumentą iš mūsų perspektyvos. Ten pasiūlyme sprendimų dėl valstybės pagalbos, išeinant iš pramonės sektoriaus pozicijų, jeigu galėčiau tai pasakyti, jeigu mes norime pasiekti sėkmės, tai būtent turime įtraukti pramonės sektoriaus arba į visas ES politikos kryptis. Mes labai norime į visas strategijas įtraukti pramoninį prožiūrį, pramonės sektoriaus svarbą ir tai atsižvelgti. Dėl finansinių priemonių jau pasakiau, gal dar keletą žodžių. Dėl bendro patento buvo klausimas. Šiandien e, Europos patentų biure apie tai buvo kalbama. Ir paradoks, e, kelių valstybių narių pozicija yra labai paradoksiška. Mokesčiai, kuriuos kasmet moka įmonės tam, kad užtikrinti savo patentų saugumą Europoje. Aš kalbėjausi su valstybių narių atstovais ir kartais tikrai labai keista, kad valstybės narės pasisako už laisvą ir bendrą rinką, bet e, ra, jos ragina, kad būtų atnaujinami labai aukšti mokesčiai. Nežinau, ar to reikėtų mokesčiai už patentus. Priežastis buvo ta, kad atnaujinami mokesčiai yra bendrai mokami tarp Europos patentų ofisų ir nacionalinių e, patentų tarnybų. Ir būtent nacionalinės e, patentų tarnybos e, nori, kad būtų labai aukšti tie mokesčiai už patentus. Ir jeigu mes nepasieksime sėkmės, nepasiseks mums sumažinti tuos uh, mokesčius. Tai turės tikrai neigiamą poveikį mažoms ir vidinės įmonėms. Ačiū. Uh, uh, thank you very much. Dėkoju, ponė komisarė. Kiti mūsų kalbėtojai sąraše. Ir norėčiau pasiūlyti kad e, sutrumpintume savo pasisakymus iki dviejų minučių. Nes sąrašą turime dar dešimt norinčių pasisakyti. Ir turime baigti iki penktos valandos. Tad norint suspėti, reikia sumažinti kalbėjimo laiką. Pirmiausia, ponė Komi. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti komisarai už tai, kad su mumis e, šiandien čia dalyvauja, šitie posėdžiai yra labai naudingi. Noriu susitelkti į vieną konkretų klausimą. Aš žinau kai ką, kas jums labai rūpi, tai yra e, siūlomo reglamento 7 straipsnis. Aš taip pat esu pranešėję atsakinga už rinkos priežiūros klausimą. Pirmiausia, paklausiu. Turint omenyje, kad Šie du sektoriai jau bus įtraukti į dokumentą, tai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai. Toliau, taryba vis dar mano, kad e, turi būti atliktas e, poveikio įvertinimas ir vartotojai bus užmedinti Būtų labai gerai, kad gautume daugiau informacijos apie tai, kodėl jūsų nuomonė taip turi būti. Aš tikiuosi, kad mm, man pavyko sutilpti į e, man skirtą kalbėjimo laiką. Atsiprašau, ponė, nesupratau, kad jūs pabaigėte. Dabar ponė Pangerik. Ponas. Pangerik. Labai dėkoju. wręcz tysięcy małych, średnich, innowacyjnych przedsiębiorstw. Daug e, smul, dėkoju už tai, kad jūs remiate daug smulkiau, smulkaus ir vidutinio verslo. Mes turime pakankamai vietos ES. Kalbant apie e, pirkimą iš išorės. Tai galima šioje srityje atlikti labai e, daug technologinių projektų ir taip pat galime pasiekti, e, sukurti daug inovatyvių produktų e, tačiau turime daug konkurentų iš didelių korporacijų, kurios sukėlė Europos deindustrializaciją ir jie turi labai didelę finansinę jėgą. Jos turi daug patentų, ir pramoninių pavyzdžių, taip pat laboratorijų. Ir todėl noriu paklausti, kaip galima būtų padėti smulkiam ir tiem verslui, netgi jeigu jos nėra tokios konkurencingos, palyginus su dėliais koncertais, kaip galima būtų užtikrinti, jog būtų norima investuoti į smulkes vietinės įmonės. Aš e, negaliu pritarti tam, ką jūs sakėte, kad viskas turi vykti viename tinkle. Taip, e, yra ir gamybos, kuri nėra tokia sudėtinga ir e, reikalinga vienintelė gamybos įmonė, kad patenkintų tam tikros rinkos poreikius. Dabar ponia Ubacka. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju Jums už tai, jog norėjote, apžvelgėte holistiškai visą pramonės problematiką. Turiu klausimą dėl inovacijų. Prieš save turiu naujausius inovacijų tyrimus ir jie remiasi dideliu respondentų pasirinkimu. Inovacijų kaštai yra 60 procentų kliūtis e, įmonėms, kurios trukdo imtis naujų technologinių procesų, e, vietinių e, savų pajamų, joms trūksta 63 procentais, taip pat joms e, trūksta ir e, išorinio finansavimo, tai yra 30 procentų. Ar e, žinote, kad dabartiniai instrumentai, kaip, pavyzdžiui, kosme ir kiti, labai sunkiai pritaikomi smulkiam ir didėm verslui. Galbūt e, komisija galėtų įvesti naujus instrumentus, naujas priemonės. Ir ar ketina komisija kreiptis į valstybės nares ir palengvinti e, restruktūrizacijos procesą bei suteikti įmonėms antrąjį šansą tam, kad būtų pašalinta baimė iš pasaulio. Dėkoju, ponė Vermer. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, dėkoju, ponė Bienkovskai, už gerą apžvalgą ir bandymą tinkamai a, sukoordinuoti pramonės a, sritį komisijos rankose. A, apie tai daug diskutuojama. E, taip pat e, skaitydama jūsų laiškus, aš e, mačiau, kad, tai yra, kad jūsų struktūra panaši į tą, kurią turėjome 2014 metais. Ir mes taip pat sakėme, kad tai yra pirmasis dokumentas, galbūt tai yra tarpinė ataskaita, galbūt tai yra tiesiog situacijos įvertinimas arba pasirengimas tam, kad, 2016 met, kad būtų parengtas 2016 metų pramonės komunikatas. Taip pat buvo kalbama apie konkurencingumą, kuris E, mums e, svarbia, e, atlieka labai svarbu vaidmenį, mes turime jo neprarasti skaitmeninėme amžiuje ir atvirkščiai. Ir vakar jūs taip pat sakėte, kad dešimtmečio pabaigoje turėtume, turėtų vykti skaitmeninė revoliucija. Nėra kitos išeities. Ir todėl turiu klausimą, ar būtų įmanoma, kad šiais metais mes sukurtume bendrą 4,0 skaitmeninės industrijos koncepciją, kad mes jau žinotume, ką reiškia tie didėjai duomenys. Tai yra, mes turėtume apžvelgti visą projektą, kad mes žinotume, ką su tuo daryti. Ačiū. A, turiu dar laiko, tai dar trupučiuką pakalbėsiu. Taigi, mes kalbame apie reindustrializaciją 20 procentų. Ir Jūs sakote, kad skaičiai nėra labai svarbus, tačiau manau, kad tie skaičiai gali padėti mums viską įvertinti. Ar, kaip manote, tas 20 procentų tikslas jums yra dar vis pasiekiamas, ar jau jo atsisakėte, ar mums reikia išsikelti naujus tikslus? Ačiū. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad visi taip laikosi numatyto darbo, e, numatyto klausimo patikimo laiko. Toliau ponas Eriksonas. Dėkui, pirmininkė. Aš kalbėsiu švediškai. Jei norime, kad Europos pramoninė politika būtų efektyvi, tai turime pasižiūrėti, kokios pagrindinės problemos mums kyla. Pirmiausia, tai e, daug dalykų yra labai trumpalaikiai. Tai yra investicijos, e, bankų dalyvavimas ir pačios pramonės įmonės žiūri tik labai į trumpą atstumą į priekį, nes bijo rizikuoti. Ir man baisu, kad ir komisija pradeda orientuotis tik tai į tą trumpą neilgalaikę ateitį. Jei mes galime paimti lėšas iš numatytų ilgalaikių investicijų, tai uh, pastebime, kad tik tai trumpalaikiai projektai susilaukia komisijos uh, pastangų ir darbo. Norėčiau paklausti, ką galvoja komisarė Bienkovska. Ar nėra rizikos, kad komisija irgi e, žiūri į viską iš trumpalaikės perspektyvos ir nenori imtis kažkokių ilgalaikių priemonių e, Europos konkurencingumui užtikrinti. Dėkui toliau, ponė Ernst. Dėkuoju ir iš savo pusės aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, Jūs daug kalbėjote apie pramonės vystimąsi, puiku, jokių klausimų. E, tačiau mes turime didžiulius skirtumus tarp valstybių narių. Yra kai kurios šalis, kurio, kaip Ispanija, Graikija, Airija, Portugalija, kurių pramonės vystimasis ir darbo vietų um, yra na, trūksta darbo vietų ir pramonė nelabai vystosi. Ir jos turi taip pat labai didelį e, deficitą, palyginus su, pavyzdžiui, Prancūzija ar Vokietija. Ką jūs darytumėte, kad e, galėtumėte sulyginti pramonės vystimasi? Antra. Jūs sakėte, kad norite sukurti aplinką palankę verslininkams, puiku. Ar esate pasirengę su savo kolegomis, e, pavyzdžiui, komisaru Špydla, užimtumo komisaru, socialinių reikalų e, komisaru ir panašiai, ar galėtumėte kartu apie tai pamastyti, kaip e, galima būtų vystyti pramonę ir kaip galima būtų kurti aplinką palankę verslui, verslininkams. Ir kad būtų atsižvelgta į esminius tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, pagrindinės ta, e, lais, teisės, užimtumas ir panašiai. Ir kaip jūs ketinate toliau paskatinti uh, gin, uh, karinės technikos tyrimus. Ar turėtų būti kuriama nauja te karinė technika, nes dabar mes esame jau numatę e, kitų metų Europos finansinė perspektyva 4 e, milijo, milijardus eurų e, e, kaip papildomas išlaidas tam. Ką Jūs galite pasakyti apie karinės technikos, apie ginkluotės tyrimus ir ką valstybės narės apie tai galvoja ir kokių konkrečių projektų šioje srityje turite? Much, Dėkuoju. Kolega Zananato. Dėkui, pirmininkė. Labą dieną, gerbiama komisijos narė. Dėkoju, kad atvykote. Norėčiau mm, vieną klausimą pateikti. Jisai susijęs su e, septintuoju saugumo reglamento straipsniu ir su produktų ženklinimu, pagal kurį turėtume teikti daugiau informacijos vartotojams. 27 gegužės taryba atmetė jau kelintą kartą pastangas pasiekti kompromisą. Komisija sakė, kad jinai e, norėtų toliau dirbti su tom valstybėm narėm, kurios pritarė taip vadinamam ženklinimui pagaminta, made in. Turėtume neužmiršti, kad mums labai svarbu ginti mūsų gamintojus ir vartotojus. Čia turiu galvoje avalinę, teks, avalinės tekstilės ir brangakmenių sektorius. Norėčiau paklausti, gal galėtumėt pateikti daugiau informacijos šioje srityje. Dėkui, toliau ponas Tošenovski. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, labai padėkoti už suteiktą galimybę e, jūsų pasiklausyti mūsų komitete. Ir pradžioje, pateikdama savo atsakymus e, ir per savo pranešimą, jūs e, labai plačiai apie šios klausimus kalbėjote, tačiau aš noriu kai ko paklausti, e, kas susijęs su ponios Nebler pasisakymu. Tai yra galėjo ir Kopernikus programos. Šita sistema jau yra naudojama, pasiekė tokį etapą ir Čia yra mano klausimas. Tai yra ES projektai. Ir yra daug dalykų, kurie priklauso nuo valstybių narių, tačiau galėjo ir Kopernikus programos vykdomos ES lygmenių. Norėčiau jūsų paklausti, ar E, ką iš to gali gauti įmonės. Europa smarkiai konkuruoja e, su kitomis šalimis, pavyzdžiui, satelito klausimais. Europos parlamente vyko diskusija apie tai, e, kaip ta sistema gali būti panaudojama civiliniams tikslams. Yra tam tikrų ir saugumo sumetimų susijusių su Galilėju ir Kopernikus. Ir galbūt reiktų iš naujo pradėti diskusiją apie tai, kaip tas sistemas reikia naudoti. Tai yra susiję ir ne tik su priekyba, tačiau ir kitomis sritimis. Anksčiau nekildavo problemų su ISIS ir e, Rusija, tačiau dabar šitie klausimai iškilo vėl ir juos reikia atsižvelgti. Helmer. Dėkui, kolega Roger Helmer. Dėkui, pirmininkė. Atsiprašau, maniau, kad sekretoriato atstovas mane anksčiau pastebėjo. Gerbiama komisijos narė, jūs minėjote chemijos pramonę kaip vieną sėkmingiausių Europos pramonės ryčių. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie pono Jim Radcliffe pastabas? Jis yra vienas garsiausių šios ryties specialistų. Jisai sakė, kad su dabartinė kainų politika po dešimt metų nebeliks Europos chemijos pramonės. Šiandien buvau pietuose, kuriuos organizavo plieno pramonė. Ir jiem pagrindinės problemos yra ka, energijos kainos ir per didelis reglamentavimas. Šiandien ryte, ponė komisijos narė, skaičiau jūsų laišką ir atsakiau į jį. Ir mano pagrindinė mintis buvo, kad jūs ignoruojate arba nepakankamai dėmesio skiriate dviem pagrindiniam dalykam - pramonės išlaikymui, e, e, dalykam, kurie neleidžia išlaikyti pramonės ir užtikrinti jos konkurencingumo, tai yra energijos kainos per didelį orientaciją į atsinaujinančius e, energetikos šaltinius ir per didelis reglamentavimas. Malonu, kad jūs sakėte, kad norite mažinti reglamentavimą, bet nematau jokio entuzijazmo jūsų veikloje energetikos sektoriuje. Mūsų energetikos politika dabar priverčia tas pramonės šakas, kuriuom reikia daug energijos, išeiti už ES, kad galėtų veikti. Ir tokią pramonę kaip metalo, chemijos ir panašiai turi išsikelti iš ES ir tuo mes ne tik pakertame ES pramonę, bet ir didiname e, taršą į aplinką. Dėkui ir paskutinis e, klausėjas ponas Urbanas Kresko. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju komisariai už tai, kad atėjo šiandien į mūsų posėdį. Socialinė ekonomika ir solidarumas Europoje yra labai svarbus šiame sektoriuje dirba 7,8 milijono žmonių. Socialinis sektorius rodo, kaip galima gaminti ir veikti nebūtinai laikantis rinkos sąlygos. Norėčiau paklausti, kas be kosmi programos parems Europos socialinį sektorių. Verslo stuburas yra smurkus ir vidutinis verslas. E, tokių įmonių yra 90 procentų mūsų ekonomikoje, bet jie gauna, tos, jos smulkios ir vidutinės įmonės gauna tik 35 procentus visų sutarčių. Ta tip tarp investicinė, ta, transatlantinė pramonės ir investicijų partnerystė. Um, kokios šio susitarimo pasiekmes jūsų nuomonė bus smulkiam verslui Europoje? Ir kaip tai nulems darbo vietų kokybę Europoje? Galbūt turite ir kokios statistikos? Pone komisijos narė, žodis jums. Ar galėtumėte atsakyti į pateiktus klausimus? Diskusijos tikrai įdomios. Dėkoju, pirmininkė. Vėl noriu pasakyti tiems iš jūsų, kuriems aš galbūt nesugebėsiu pilnai atsakyti į jūsų klausimus ar tokiu būdu, kaip jūs norėtumėte. Aš, aš pateiksiu atsakymus raštu. Du klausimai dėl made in pagaminta. Buvo užsakytas tyrimas, Europos komisija užsakė tokį tyrimą dėl septinto straipsnio ir galbūt jūs žinote, kad nebuvo pasiektas susitarimas taryboje dėl šio klausimo. Deja, aš pasakiau, aš pakartau tai, ką sakiau taryboje. Tai yra, kad Europoje visas darbas vykdomas tik tai remiantis kompromisu. Ir jeigu taryba visiškai blokuoja visą dokumentų rinkinį dėl rinkos, rinkos priežiūros ir e, gaminių saugumo ir blokuoja tai dėl vieno straipsnio, kuris yra labai svarbus tam tikrą Europos daliai. Mes pasistengsime padaryti viską, kas mūsų jėgomis, bet kol kas negalėjome jokių, jokio rezultato pasiekti. Tyrimas apėmė du sektorius kalbam apie septintą straipsnį ir, ir frazę made in, bet dėje apgailę stauju, labai gaila, bet mes negalėjome susitarti dėl tokio ganėtinai nedidelio ir neipatingai svarbaus klausimo. O tai susijęs su gana svarbiu dokumentų rinkiniu dėl rinkos priežiūros. Toliau dėl mažultinių įmonių reindustrializavimo. Aš pritariu tam. Pone Ubatska ir ponas Gerikas pateikė klausimus yra finansavimo šaltiniai tiek mažoms ir tiems įmonėms, tiek inovacijoms. Mes turime dirbti šią linkmę. Mes turime plataus pobūdžio e, finansavimo priemonės, kaip, kaip ir JAV. Kol kas Kol kas dar tokių, tokio plataus priemonių uh, sąrašo neturime, bet dabar bandau diskutuoti su valstybės narimis apie įvairius finansavimo šaltinius iš skirtingų europinio programų, bet taip pat ir iš nacionalinių išteklių. Taip pat bendroji rinka galėtų labai padėti. Mes apie tai kalbamės su mažom ir įmonėms. Bendra rinka yra visų laukiamas dalykas. Tai leistų panaikinti tokį susiskalinimą, fragmentavimą Europoje, kai egzistuoja 28 skirtingos teisinės sistemos ir skirtingos taisyklės. Valstybės narės gali konkuruoti tik su išorės varžovais, jeigu jos taps stiprios ES viduje Bet jos negali būti vienos stiprios, jos turi būti konkurencingos ES viduje, tik tada konkuruoti su varžovais išorėje. Mes labai bendrabiavome su komisijos nariu Oettingeriu ir čia yra ta keletą klausimų, kuriuos turime išspręsti. Tai yra infrastruktūra, didėjai duomenis ir įsipareigojimų e, prisėmimas, elektroninė komercija Turiu priminti, kad mažai yra valstybių narių, nedidelėme skaičiuje valstybių narių. Turime Industry Future Prancūzijoje, turime Vokietijoje Industry Fall, turime Niderlanduose ir Švedijoje programas, bet ko mums reikia, tai visos Europos programos ir visos Europos koncepcijos. Nepakanka, kad tik keliose valstybėse narėse egzistuoja atskiros programos ar koncepcijos. Dėl to mes norime bendros skaitmeninės rinkos. Ir dabar mes rengiame atitinkamą veiksmų planą. Gynyba. Aukšto lygio grupė dėl CNDP susijusiais klausimų susitiko. Kitas posėdis vyks po vasaros pertraukos. Šerpų grupė labai intensyviai dirba ir mes norime nustatyti kitų metų kovo mėnesį gavę ataskaitą iš tos aukšto lygio grupės, mes norime nustatyti dvi ar tris technologijas, kurias galėtume finansuoti europiniais pinigais per trumpą trijų metų laikotarpį, kol pasibaigs daugiametė finansinė programa. Ir tuomet galėsime finansuoti mokslinis tyrimus susijusius su CSDP atsižvelgiant į sekančią daugiametę finansinę programą, jau turėtume atskirą biudžetą. E, verslo atstovai, mokslininkai ir politikai e, dirba šioje grupėje ir, ir jos būtent nusatys tas tris e, technologijas, kurios bus finansuojamos viešo, viešuosiomis lėšiomis. Ponas Erikson sakė, kad mes dirbame žiūrėdami tokią ilgalaikę perspektyvą. Bet aš tik noriu pasakyti, kad mums reikia tokios e, perspektyvos, bet mums reikia rezultatų per gana trumpą laiką, tokių rezultatų, kurios galėtų iš karto matyti mūsų piliečiai, pramonės atstovai. Mums reikia pakankamai greitai tų rezultatų, nelaukti 15-20 metų ir aš pasistengsiu viską daryti, kas mano įgomomis, kad pasiekti tokių rezultatų kasmet, kad galėtume pasiekti tokių rezultatų kasmet. Ponas Tašanovski patikė klausimą. Kitais metais turėsime veiksmų planą dėl Galilėjaus, dėl rinkos įsisavinimo, kaip verslo įmonės galėtų gauti naudos iš tarnybų ir tų taikomųjų programų, kurias galima būti e, naudoti pagal Galilėjo. Aš tikrai suprantu energetikos problemas, ir teisės aktus, bet aš prieš, esu prieš pernelik didelį regla, reglamentavimą ir aš pasisakau už kiek galima didesnį supaprastinimą e, reglamentavimo ir reglamentų skaičiaus sumažinimą. Mes turime labai didžiulius tikslus įsikėl, už, savo išsikėlę klimato kaitos mažinimo srityje, energetikos efektyvumo srityje ir reikia užtikrinti, kad tai nekeltų pavojus mūsų pramonė. Ačiū. You Dėkoju, ponia, už jūsų atsakymus ir pranešimus ir tikiuosi, kad mes galėsime susitikti šiais metais jau ne vieną kartą aišku, iki atostogų nepavyks šitos klausimus, mes galėsime aptarti. Na, e, tai yra labai mums svarbu, tai mūsų išėjimo strategija iš krizės. Na, o mūsų nariams norėčiau pasakyti, e, Liepos 15-16, tai bus ryte ir po pietų, e, mes sustiksime kartu. Dėkoju komisariai, linkiu sėkmės.